Wir kommen nun zur Abstimmung. Pradėsime balsavimą. Pone Koratsa Bild nori pasisakyti dėl posėdžio vedimo. Pone Koraca Bild, ar dėl to norėjote pasisakyti? Prašom. Prašom, ponė Koraca Bild. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip žinote, praėjo jau daugiau nei mėno po to, e, kai buvo balsuojama e, dėl sukčiavimo ir buvo atskleisti balsavimo rezultatai. E, ponas Marcelis Degrafas E, Europe of Nations of Freedom vicepirmininkas ir ponia Pei iš Front National. Minėt, minėtinos pavardės ir reikėtų ir ponę Le Pen e, taip pat pakviesti į klausimus iš į Nation of Freedom partij, frakciją. Äh, Frau Koratsa Bild. Pone Koratsa Bild. Tyrimas dėl to klaidingo gal balsavimo jau pradėtas, pirmiausia, dėl pono de Graf, jo klausimas įvyko ir jis e, pripažino, kad balsavo net netinkamai, neteisingai. Todėl spręsiu dabar dėl sankcijų, tik tai kol kas dar nenusprendžiau, kokios tai bus sankcijos, bet bet kuriuo atveju jų bus. Bet buvo pripažinta, kad, kad e, taip buvo ir kad sankcijos bus priimtos. Ponas B. buvo apkaltintas daugelio kolegų nesant poniai Lepen salėje, salėje, esą balsavo už ją, jis sakė, kad taip nebuvo, jis taip nesielgė. Tuomet kalbėjausi dar su atitinkamais kolegomis, kurie man rašė, neva matę, kad e, buvo balsuojama už ponę Le Pen ar, ar vietoje jos. Įvyko susitikimai, išklausiau kolegų, kurie visi mane patikino savo parašais protokole atitinkamame, kad laikosi toliau savo parodymų. Neva buvo balsuojama ponios Lepen vardu, jei nesant salėje. Taigi, žiūrėsiu, kaip toliau spręsti šį reikalą, kadangi situacija tokia, kad 4-5 kolegos teigia, taip buvo, vienas kolega, o vienas kolega, kuris to apkaltintas, sako, ne, aš taip nedariau. Tyrimas dėl ponios Lepen dabar atrodo taip, jog man buvo pranešta, kad balsavimo metu, kas ponui Bai yra primetama, uh, Pone Lepen buvo salėje ir tuomet reikės ir ponę Lepen išklausyti. Reikės sužinoti, ar ji žinojo, kad buvo balsuojama, jei nesant savo vietoje, ar ne. Reikės viską ištirti ir po to, kai tyrimas bus baigtas, aš informuosiu jūs apie jo rezultatus. Prašau. Aš ir tada jau papildomą klausimą uždaviau dėl to, kadangi persvara balsų buvo labai nedidelė, tai galėjo būti vienas balsas tiesiog daugiau ar mažiau, ar, ar iš vis lygus pasiskirstimas. Tai kaip elgsitės, jeigu nustatysite, kad tik dėl to sukčiavimo apskritai susidarė dauguma trapi? Mes, pane Kramerį, patikrinome, kaip buvo. Nei vienu iš šių atvejų balsavimo persvara nebuvo tik nedidelė. Taigi nesvarbu, ar buvo balsuojama už ponę Le Pen ar ne, balsavimo rezultatai buvo tokie, jog rezultatas nebūtų buvęs nulemtas. Jeigu taip būtų buvę, situacija būtų be abejo dramatiška. Prašome, ponė Goniš. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, aš esu senas e, deputatas su didėjančia prostata ir maža energija. Ir kai kurią kai, tą dieną dvi valandas truko e, balsavimas. Ir e, reglamentas leidžia, kad mano buvimas E, salėje būtų užtikrintas. E, ir aš turiu kartais e, patenkinti savo, prašom užtikrinti, kad aš patenkinčiau savo fiziologinius poreikius, reisdamas vietoje. Nacionalinėje asamblėje Prancūzijoje aš mačiau, kaip ponia Trautman, socialistų deputatė, balsavo už 150 savo kolegų e, pereidama nuo vienos prie vietos prie kitos priešingai negu leidžia Nacionalinės asamblėjos e, taisyklės ir Prancūzijos konstitucija. Labai ačiū. Ja. Verehrter Herr Kollege Gollnisch. Gerbiamas kolega Gollnisch. Be abejo, senėjimo procesas mums visiems labai sudėtingas, nuo galvos iki kojų tai vyksta. Sunku tikrai. Insofern ist es natürlich wirklich jeder Diskussion. Todėl bet kurios diskusijos metu matyt būtų verta pagalvoti, kaipgi jums pagelbėti, kaip jums padėti. Aš su frakcijomis dar pasitarsiu dėl to. Herr Teurer. Pone Teureri. Herr Kollege Teurer verzichtet. Pone Teureri, nebenorite kalbėti. Gerai. Tada pereiname prie balsavimo dėl specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto steigimo. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavote? Balsavimas baigiamas. Siūlymas priimtas. Sprendimas tvirtinamas, vadinasi, komitetas steigiamas, atitinkami pakeitimai bus padaryti. Toliau ES ir Lichtensteino susitarimas. Prašau. Čia tu balsavimai numatyti balsavimo sąraše dėl E, steigimo ir dėl skirimo, ar ne taip? Sekunde, Sekunde. Ja, ah, das wusste ich noch. Also, Herr ah, Bitte, Bütikofer, die, die Abstimmung war korrekt, das zweite. Balsavimas visiškai teisingai vykdytas, nes e, skirimas e, tiesiog bus vykdomas pagal atitinkamą sprendimą. Taigi einam toliau. Kolegos Lūnės pranešimas dėl ES ir Lichtensteino finansinio sustarimo. Balsavimas pradedamas, vardinis balsavimas. Ar visi kolegos balsavote? Balsavimas baigiamas. Pranešimas priimtas, sveikinimai pranešėjui. Toliau Metsala ir Keller. Pranešimas. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Originalus tekstas, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, reikės pasitikrinti, elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Originalus tekstas, ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Toliau penktoji teksto dalis, pirmoji jo dalis, vėlgi kas už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl visa ko, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas? Priimta. Šeštoji teksto dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirta už, prieš, susilaikė, priimta. Ir penkta už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. Devintas punktas. Trys dalis. Pirma už. Susilaikė priimta. Antra už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečia už. Prieš. Susilaikė priimta. Dvyliktas. Teksto punktas vėl trys dalis. Pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra, už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktasis punktas. Irgi dvi dalis vėl. Kas už pirmą, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, irgi priimta. 18 punktas, dvi dalis, dėl pirmosios balsuojame už, prieš, susilaikė priimta. Antroji už, prieš, susilaikė priimta. 19 punktas, pirm, dvi dalis dėl pirmosios balsuojame už, prieš, susilaikė priimta. Antroji už, prieš, susilaikė priimta. 21 teksto punktas, dvi dalis dėl pirmosios balsuojame už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė irgi priimta. Gerai, galim pasitikrinti elektroniškai dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Labai gerai. 23 punktas. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 26 punktas. Kas už prieš susilaikė? Reikės pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 28 punktas. Dvi dalys dėl pirmosios už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė irgi priimta. 30 punktas, kas už, prieš, susilaikė. Reikės pasitikrinti, balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavote? Patikrinimas baigiamas. Priimta. 30 punktas priimtas. 31 dabar kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad buvo dauguma. Už, bet galim pasitikrinti. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. 32 punktas. Dvi dalys. Dėl pirmosios balsuojame už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 35 punktas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau ketvirta konstatuojamoji dalis, dvi dalis, joje pirmoji už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta Sunku pasakyti, reikės pasitikrinti dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Konstatuojamoji dalis C. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. L konstatuojamoji dalis Vien dalimis dėl pirmosios balsuojame už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji už, prieš, susilaikė, priimta. Gerai, galime pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar O konstatuojamoji dalis, dvi dalys joje, dėl pirmosios už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Ir konstatuojamoji. Ar norit pasitikrinti? Prašom. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas, visi balsavote, balsavimas baigiamas. Priimta. Q konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man regis irgi yra dauguma už, bet pasitikrinkime dėl visako. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar galime balsuoti dėl rezoliucijos atitinkamai pakeistos, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Pranešimas priimtas. Toliau. Ponios Deli pranešimas. Tvarus judumas mieste. Pirmoji teksto dalis, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Penkta dalis. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Šeštoji teksto dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntoji. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Devintoji dalis. Vartinis balsavimas. Var, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Dešimtoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Vienuoliktoji. Už. Prieš. Susilaikė pasitikrinsime elektroniškai. Elektroninis patikrinimas pradedamas. Ar visi balsavote tuomet? Balsavimas baigiamas. Priimta. 17 dalis, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 18 dalis, vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 20 dalis, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 25 dalis, vėlgi vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. priimta. 27 punktas, dvi dalis, dėl pirmosios balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 28 punktas, dvi dalis, vardinių balsavimo, dėl pirmosios balsuojame, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta Antroji dalis, vėl vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. 30 punktas, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 punktas, čia trys dalis, vardinis balsavimas, dėl pirmosios pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta antroji dalis. Vėl vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ir baigiamas. Irgi priimta. Pereiname prie 36 punkto. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Punktas. Originalus tekstas. Dvi dalys. Balsuojame vardiniu balsavimu dėl pirmosios. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta Antroji dalis, vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 44 punktas. Dėl pirmojo balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Toliau po 45 punkto pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom, kolegė. Ačiū, ponia pirmininkė. Pakeitimas, kuris buvo teikiamas balsuoti, yra labai svarbus, nes po Volkswagen skandalo mes konstatuojame, kad e, iškasnio kūro problema yra. Ir kalbama apie dizelinį kūrą, kuris turi pranašumų nuolaidų palyginti su benzinu. Ir jeigu mes norime sumažinti tradicinių automobilių, reikia pasiūlyti kolektyviai, pat, paraginti valstybės narės nustoti remti iškastinio kūro, nutraukti iškastinio kūro subsidijavimą ir rėmimą. Beruhigen Sie sich erstmal, bitte sehr. Šiek tiek nurimkite, prašau. Prašom, kolega. Pirmininkė, čia buvo politinė kalba, o ne dėl e, darbo tvarkos. Čia buvo politinis pasisakymas, ne dėl posėdžio tvarkos buvo kalbama. Ačiū. Gerbiamas kolega, kolegė Deli yra pranešėja ir turi teisę prašyti žodžio. Taip numato darbo tvarkos taisyklės. Taigi jomis vadovaudamasis privalau suteikti jai žodį tik ne politinio pobūdžio pasisakymams. Taigi, ponė Deli, tiesiog sumaniai labai išnaudojate darbo tvarkos taisyklės. Dabar balsuojame. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 46 dalis vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 47 punktas. Balsavimas pradedamas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 48 dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikės pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar 50 dalis, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas priimta. 58 dalis, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 60 dalis, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 62 dalis ir vėl vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta D konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikės patikti. Elektroninis patikrinimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Ką konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, kas už. Oi, atsiprašau, balsavimas pradedamas ir baigiamas. Oje, 112 už, prieš 3, 6 susilaikė. Dabar M konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas. Išimties tvarka, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. Priimta. Ir V konstatuojamoji dalis, vėl vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. bals, konstatuojamoji dalis dvigubavė, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas, priimta. Antroji dalis, vėl vardinis balsavimas, pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. X konstatuojamoji dalis, trys dalys joje. Dėl pirmosios balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta antroji dalis, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta trečioji dalis ir vėl vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. priimta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame. Vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta